rašytinę deklaraciją, dėl, e, kurią pateikė Linda McEvan e, dėl ES paramos poliomil, kovai su poliomilitu. E, buvo surinkti 404 parašai, tai reiškia daugumą parlamento narių, remiantis 136 straipsnių. Šis sprendimas bus, ši deklaracija bus viešinta protokole.